E, pono Miguel Martinės pranešimo pristatymas dėl e, rekomendacijos dėl, komisijai, dėl skundo komisijai, dėl ver, vertėjų žodžių amžiaus. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė. 2005 metais 65 e, metų sulaukęs e, laisvai samdomas vartėjas suprato, kad jo daugiau nebesamdo Europos komisija. Todėl jis pateikė skundą Europos ombudsmenui, teikdamas, kad yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Prieš tai Europos komisija ir parlamentas nusprendė e, nepriimti vyresnių negu 65 e, metų amžiaus vertėjų į etatinių vertėjų tarpą. Komisija e, turėjo dėl to aiškintis nekartą. Europos ombudsmenas šį dosiją išnagrinėjo ir nusprendė, kad diskriminacija yra. E, ir yra pažeidžiamios pagrindinės teisės. Todėl yra rekomenduojama, kad komisija pakeistų savo taisyklės, vadovaujamas Europos parlamento poziciją e, po pirmos instancijos teismo sprendimo. Komisija užsimerkė prieš ombudsmeno rekomendacijas. Todėl Europos e, parlamento peticijų komitetui buvo pateiktas e, skundas. E, E, peticijų komitetas pateikė tris priežastis, kodėl ombudsmeno e, sprendimo turi būti laikomasi. Pirmiausia, turi būti laikomasi Europos parlamento pozicijos, nes parlamentas ir toliau e, teikia darbo vyresniems nei 65 metų vertėjams, jeigu tai yra reikalinga tarnybai. Antra, Europos parlamentas mane, kad kartais Europos ombudsmenas sukuria problemų, bet vis tik jis yra labai svarbus, svarbi institucija. Be to, peticijų komitetas mane, kad svarbu priminti Europos komisijai, kad ji negali jaustis esanti aukščiau kitų ES institucijų, ypač žinant, kokią svarbų vaidmenį jie atlieka užtikrinant kontrolę. Todėl dabar kreipiuosi plenarinį posėdį su rezoliucija, kurią priėmė peticijų komitetas vienbalsiai Europos parlamente. Šioje rezoliucijoje Europos komisija yra raginama įgyvendinti ombudsmeno sprendimo sąlygas. Be abejo, tai turi būti skirta Europos komisijos teisės tarnybai. Teisės tarnyba yra labai svarbi, tačiau tai yra tik komisijos administracinė institucija. Gerbiamas pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad jaučiuosi šiek tiek nejaukiai dėl to, kas atsitiko. Be abejo, mes bandėme suprasti iš esmės, kas atsitiko, tačiau žinoma, jautėme tam tikrą spaudimą, kad būtų užkirstas kelias šios rezoliucijos patikimui plenarnių posėdžių saliai. Neseniai girdėjome, kad komisija teigia apskritai ignoruoti Europos parlamento poziciją. Turiu pasakyti, kad švelniai tariant mane tai nustebino. Norėčiau pabrėžti, kad šie komentarai nėra iš pačių komisarų lūpų. Tuos komentarus mes girdėjome iš aukšto rango komisijos pareigūnų. kurie save laiko šiek tiek viršesniais ir už komisijos narius, ir už Europos parlamento narius. E, jie mus mato kaip tik laikinai čia atėjusius, tuo tarpu jie dirba amžinai. Todėl labai svarbu, kad mes pasirūpintume, kad peticijų komiteto sprendimas būtų uh, įgyvendintas ir aš tikiuosi, kad šios savaitės pabaigoje didžioji dalis parlamento narių parems Europos ombudsmeno poziciją ir noriu aiškiai pasakyti, kad ir Europos komisija, ir Europos parlamentui e, svarbu pripažinti e, susiklošiusią padėtį ir suteikti e, viskam reikalingą reikšmę. Pone komisarė, prašau, ačiū. Pasakysiu, kad komisija griežtai laikosi visų esamų taisyklių. Tikrai mes nesiekėme konfliktuoti su ombudsmenu ar e, su EP. Norime, kad e, kontrolieriaus institucija e, suprastų mūsų poziciją. Pasakysiu, kad laisvai samdomų vertėjų darbo sąlygos vis labiau pan, supanašėja su e, nuolat dirbančių vertėjų darbo sąlygomis. Ir po to, kai e, laisvai samdomi vertėjai, e, ypač po to, kai laisvai samdomi vertėjai e, pradėjo mokėti bendrijos mokesčius, o na, ne nacionalinius mokesčius, e, Taip pat jiems taikomi 19 darbuotojų straipsnis. Ir būtent dėl to atsirado 65 metų riba, nes e, darbuotojo reglamente e, yra visiems nustatomas bendras amžiaus limitas, nesvarbu ar tai yra nuolat ar laikinai dirbantis e, darbuotojas, tai tas pats galioja ir parlamentų asistentams patvirtintus, pas, patvirtinus paskutinius pakeitimus. Taigi, tas buvo patvirtinta e, per darybas 2000-2004 metais, o 2004 metais buvo nuspręsta e, nebesamdyti vyresnių nei 65 metų mm, vertėjų žodžių. Tačiau, e, kadangi buvo iškilusi kontroversiška situacija, nutarimo vykdymas buvo sustabdytas, tačiau po teisinių procedūrų buvo grįžta prie pradinio sprendimo. Mes manome, kad galioja bendros taisyklės visiems ir mes turime vadovautis 2000 e, metų vadovų tarybos žodžiu ir nuo 65 metų nusprendėme nesebės, nebesamdyti, laisvai samdom vertėjų, jie tarsi išeina į pensiją. Taigi, Manome, kad griežtas taisyklių laikymasis yra svarbus, turime užtikrinti e, aukštą vertimo žodžių standartą, todėl samdoma pirmiausia daug nuolatinių vertėjų, o e, laikotarpiais, kuomet paklausa stipriai išaugo, yra samdomi, laisvai samdomi vertėjai kadangi viskas daroma priklausomai nuo poreikio. O po plėtros mes norime taip pat sumažinti ir išlaidas. Todėl stengiamės mokyti jaunus, laisvai samdomus vertėjus žodžiu. Taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu tarp komisijos ir parlamento šioje svarbioje srityje. Taip tikrai džiaugiuosi tai, kad e, ponas Martinės palaikė puikius santykius su komisaru Orban šiais klausimais. Ačiū e, komisarė, ačiū visie pirmininkė Martinės. Ponas Martinės nori pasisakyti, prašom. Como, eh, me ha faltado un minuto, antes quiero contestarle a la... Ačiū pirmininkė. Neturėjau laiko anksčiau pasakyti komisariai, E, štai ko. Mes e, palaikome draugiškus santykius, tokius pat santykius palaikau ir su komisaru Orbanu, tačiau nebuvo išsakyta, išsakytas ombudsmeno pozicijos vertinimas, kaip komisarė puikiai žino, ombudsmenas parengė aiškias rekomendacijas, kurias komisija atrodo ignoruoja. Aš jūsų komisarė Kūneva nekritikuoju, e, tačiau tas klausimas priskirtinas jūsų kompetencijai. Ir nors kita vertus aš palaikau ombudsmeno uh, nuomonę. Taigi mums nebuvo pranešta. Ar nežiūrinti tai kad ombudsmenas e, rekomendavo pakeisti taisyklės. Mums nebuvo pranešta, ar komisija rengėsi laikytis ombudsmeno rekomendacijų ir imtis veiksmų. Komisarė, norite atsakyti? Dabar galiu pasakyti, kad aš visą tai pranešiu komisarui Orbanui ir Užsitikrinsiu, kad jūs gautumėte e, reikiamą atsakymą į šį klausimą. Be abejo, jūsų pasisakymas ir jūsų prašymas paaiškinimo bus traktuotas, bu, bus svarstamas labai rimtai. Pirmininkas, balsuosime dėl to atrodo rytoj. Ačiū komisarė, ačiū kolegos, dėkoju visiems, visiems vertėjams, nesvarbu kokio amžiaus jie yra. Ačiū. Posėdis baigtas.